Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Na kągi, teskime diskusiją, sveikinu mūsų biudžeto kontrolės komitete, bei taip pat e, praktinėme seminare dėl efektyvaus es finansavimo Baltijos jūros regione. E, pranešėjas yra kolegės Sarvama, yra nemažai prelegentų, juos širdingai sveikinu, ponė Leroy, ponas Enima, ponas profesorius Rumborg, ponas Korpininas, ponė Torensen ir ponas Kenjetski. Taigi mes sužinosime apie padėtį regione e, ir atitinkamą europinį finansavimą ir iš karto suteiksiu žodį ponui Sarmanai kaip pranešėjai, prašau. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju visiems, kurie dalyvauja šiame posėdė, kolegos ir e, ekspertai. Tikrai džiugiu, kad jūs atvykote šiandieną šį svarbų seminarą. Turiu pripažinti, kad norėtųsi matyti daugiau dalyvaujančių komiteto narių. Ir prašau tai traukti ir į protokolą. Tai labai svarbi tema, kurią ketiname aptarti Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų regione, e, trofikacija, taip pat e, ir ekosistemų padėtis yra vienas didžiausių regionų, e, iššūkių regione. Na, i, i, 60 milijonų ES piliečių gyvena Baltijos jūros regione. Na ir šiandien turime išskirtinę galimybę uh, E, pagilinti mūsų žinias e, susijusias su e, šia problema. Tai darysime puikioje kompanijoje. Dėkuoju už tai, kad dalyvaujate. 2016 metais mūsų biudžeto kontrolės komitetui pristačiau dabartinį dokumentą skirtą auditorumų specialiai ataskaitai. Ataskaita vadinasi kova su eutrofikacija Baltijos jūros regione ir reikalingi tolimesni veiksmingesni veiksmai. Viena iš svarbiausių tos ataskaitos išvadų ir dok, darbinio dokumento išvadų buvo štai kokia, kad nežiūrint e, didelio ES indėlio, vis dėlto kova su trifikacija Baltijos rijos regione duoda maž, nedaug rezultatų. 2017-2013 metų laikotarpio ES finansavimas e, e, nuotekų surinkimo srityje siekia 14,5 milijonus eurų. Nuo OPU papildomai sąjunga skiria 44 milijonus eurų susijusius, susijusiems projektams Baltarusijoje ir Rusijoje. Na ir e, Turint galvoje e, šias didelės, šį didelį finansinį indėlį, vis dėlto rezultatas yra labai menkas. Taigi siūlau e, pasigilinti į klausimą, kaip galėtume vinksmingiau kovoti su šia problema ir seminaro tikslas yra uh, suburti įvairių sričių ekspertus tam, kad galėtume plačiai iš įvairių perspektyvų aptarti Baltijos jūros regiono padėtį. Yra trys dalis. Pirmiausia, aptarsime bendrą institucinį indėlį, po to pakalbėsime apie mokslinius tyrimus. Na ir trečioje dalyje e, kalbėsime apie e, skirtingų ES politinių krypčių finansavimą skirtą kovai su eutrofikacija. Po šių trijų dalių, e, dalių turėsime laiko klausimams ir atsakymams ir naudantis šią progą mm, suteiksiu galimybę ir kolegoms e, pasisakyti apie ES indėlį kovojant su eutrofikacija Iš tikrųjų, tai liečia labai svarbu regioną, Baltijos jūrą ir pakalbėkime, e, kaip kartu su šalimis nepriklausančiamis ES, tai yra su Rusija ir su Baltarusija, galėtume prisidėti prie šios problemos sprendimo. Dėkoju Jums, tema svarbi ir įdomi ir pirmasis kalbėtojas yra ponė e, dr. Elina Mar iš audito rūmų. Dėkoju, labadiena visiems. Na, nepaprastai malonu šiandieną pristatyti audito rūmų, audito ataskaitą, kurią audito rūmai parengė 16 metų pradžioje. Ataskaitos pavadinimas yra kova su eutrofikacija Baltijos jūros regione. Pagrindinė išvada yra štai kokia, kad reikalingi efektyvesni veiksmai kovojant su šia problema. Taigi, kasgi yra eutrofikacija? Eutrofikacija yra pernelik didelis azoto ir fosforo kiekis aplinkoje, tai yra trašos ir, e, na, ir to pasakoje labai plinta toksiški dumbliai ir tai atsiliepia žuvių ištekliams, o taip pat e, jūros reprodukciniam potencialui. Taigi daugiau nei 80 procentų Baltijos jūra ir toliau alina eutrofikaciją, nors yra ženklų kai kuriuose regionėse, kad padėtis gerėja. Yra e, dviejų rūšių e, tarša trašomis. Pirmiausia, tai yra išplitusi tarša, tai yra e, žemės ūkio keliama tarša, o kita tarša iš konkrečių šaltinių. Na ir konkretus šaltiniai tai yra nuotekos. Ir mūsų audite kaip tik yra atsižvelgta į šias, šios du taršos šaltinius. Tai yra e, žemės ūkis, ypatingai dėmesį skirime Latvijai, Suomijai ir Latvijai, o taip pat e, nuotekoms Latvijai, iš Latvijos ir Lenkijos. Na, o be to mes įvertiname ir Europos komisijos e, veiksmus. Taigi čia nus pristatytos svarbiausios direktyvos skirtos kovai su e, tarša, kai atlink, aplinka patenka e, trašas. 91 metų nitratų direktyva kalbama apie tiks apie konkrečius taršos šaltinius nustatytas ribinės vertės ES, tačiau tokių veiksmų ne visuomet pakanka Baltijos jūros regione. Baltijos jūra yra itin pažeidžiama E, jūrų ekosistema, bet to atitinkamoje konvencijoje rekomenduojama taikyti netgi griežtesnius standartus, bet to numatyti e, tų vadinamų meistinių medžiagų e, mažinimo standartai ir iš kaiminių šalių, skaitant ir Rusijos. Dar paminėsiu dvi šio tūkstantmečio direktyvas, ten pasirinktas kiek kitoks metodas nei senesnėse direktyvose, ten e, vadovaujamas e, kaip atsvirties taškų gera aplinkosauginė padėtimi. Na ir e, ten siūlomi aplinkosauginiai veiksmai, aišku, atsižvelgiant ir į sąnaudas ir kaštus. Na, ypatingai skiriamas dėmesys nuotekų valdymui pagal vandens pagrindų direktyvą ir tai yra svarbus teisės aktas siekiant sumažinti maistinių medžiagų kiekį Baltijos jūroje. Mūsų pagrindinis atlikto auditavimo klausimas buvo, ar ES veiksmai leido veiksmingai valstybėms narėms sumažinti į Baltijos jūrą patekančių maistinių medžiagų kiekį. Ir išvada yra ta, kad pažanga yra tikrai ribota. Žemės ūkis, tai mes e, radome trūkumų, e, kaip yra nustatomos atitinkamos teritorijos pagal e, atitinkamą direktyvą, bet to manome, kad veiksmų nepakanka. Nu, kai kalbame apie ES finansavimą žemės kaimo plėtros plė, priemonės nebuvo tikslingai skirtos regionams, kuriems reikia veiksmų. Taigi e, nebuvo taikomas tikslinės priemonės tos regionuose, iš kurių patenka daugiausiai taršos. Yra ir gerų žinių, matome, kad 2014-2020 e, metų naujojo programavimo laikotarpiu pažanga padaryta. E, Kai kalba eina apie miestų nuotekų surinkimą ir tvarkymą, tai tik tais dvi valstybės narės, atliekant auditą, pilnai tenkino direktyvos reikalavimus. Pavyzdžiui, Lenkijoje, nežiūrint didelių investicijų, e, įskaitant ir bendrą ES finansavimą, vis dėlto rezultatai yra menki. Be to teko konstatuoti, kad komis, komisija vėlavo atlikti direktyvos taikymo įvertinimą. Yra ir gerų naujienų. Mes pastebėjome, jog Latvijos ir Lenkijos atlikti nuotekų tvarkymo renginių e, auditamai buvo veiksmingi, tačiau vis dėlto nebuvo e, finansinio tvarumo, nes kai, kurios, iš, kai kurie iš tų renginių buvo pernelyg dideli. Na, kalbant apie Rusijos, Rusiją ir Baltarusiją, tai jos patenka į Baltijos jūros baseiną ir buvo skiriamas e, ribotas ES finansavimas per e, šiaurinę aplinkosaugos dimenciją. Na ir pastebėjome, kad e, finansavimas davė rezultatų, nes E, finansavimas buvo taikomas tose srityse, kur e, ganėtinai lengvai galima buvo užtikrinti, kad finansavimas duotų naudos. Tačiau, kaip jau minėjau, ES finansavimas buvo labai ribotas ir itin gera žinia yra tai, kad dabar Sankt Peterburgo nuotekos yra tvarkomos, apdarojamos, tačiau vis dėlto tenka konstatuoti, kad tokių projektų įgyvenimas užtrunka labai ilgai. Pavyzdžiui, e, Kaliningrado nuotekos galiausiai po 20 metų bus pradėtos e, valyti ir tvarkomos. Na ir galiausiai mes įvertinama ir ES Baltijos regiono, Baltijos jūros regiono strategija, tai yra viena iš 2009 metais patvirtintų makro regioninių strategijų. Tikslas yra išsaugoti jūrą, užtikrinti apjungimą ir užtikrinti tvarkumą. O kai kalbame apie jūros išgalimą, tai yra tikslas užtikrinti jūros vandens kokybę, valymą ir taip prisidedama ir prie regioninės jūrų konvencijos įgyvendinimo. Ši makroregioninė strategija nenumato naujo finansavimo, tačiau tikslas yra užtikrinti, kad finansavimas labiau atitiktų makroregiono e, poreikius. Nustatėme gerų e, elementų, pavyzdžiui, pavyzdinių projektų, kurie leidžia skleisti gerąją praktiką, kaip kad, pavyzdžiui, gerą bendradarbiavimą tarp aplinkos sauginės ir žemės ūkio srities. Taip pat e, pagerintos sąsios tarp e, sanglodos politikos ir strategijos per šį programavimo laikotarpį, tačiau teko konstatuoti, jog mm, strategija menkai. Kol kas sunku įvertinta, kaip strategija prisideda prie tikslo, tai yra mažinti maistinės medžiagas jūros, regi, jūroje. Mūsų rekomendacijos yra štai kokius. E, ir programos pagal vandens pagrindų direktyvą skirtos tam, kad būtų mažinama tarša. Na ir pagal šias programas reikia taikyti priemonės. Reikėtų geriau e, parinkti tokias priemonės ir nustatyti pamatuojamus e, maistinių medžiagų mažinimo tikslus. Kai kalbama apie priemonę žemės ūkio srityje, tai jos turėtų būti tikslingai taikomas tose regionuose, kurie kelia didžiausią riziką, kaip kad pavyzdžiui, e, jos turi būti skiriamas pažeidžiamos zonoms, taip pat derinamas aplinkosauginėmis priemonėmis. Na ir galiausiai reikėtų pagerinti vandentvarkos e, e, pastangų veiksmingumą, reikia užtikrinti suderinamumą bei uh, tai turi atitikti 99 metų direktyvos ambicijų lygį. Be to reikia veiksmingiau planuoti vandenvaldos ir vandentvarkos e, infrastruktūrą. Dėkuoju. Ačiū už audito išvalgas. Viskas atrodo pakankamai bjauriai, turiu pasakyti. Pone Liruo atstovauja komisijai nors nežinau, kas turėtų kalbėti komisijos vardu. Prašau, kalbėkite. Ačiū, esu Matijas Margar, esu aplinkos generalinio direktorato e, jūrų pramonės skyrius e, atstovas. Noriu padėkoti už tai, kad surinkėte diskusijas čia svarbę temą. Šiandien e, kalbėsiu taip pat e, Helkom e, pozicijas turi pristatyti, nes Europos Sąjunga taip pat e, pirmininkauja ir Helkomui. Šį pusmetį Pirmiausiai norėčiau padėkoti audito rūmams, tačiau pristatysiu, kaip mes kai kurias rekomendacijas dabar jau įgyvendiname politiniais sprendimais. Bandau dabar susigaudyti, atsiprašau, kur turiu nukreipti šį aparatą. Labai ačiū. Čia skaidrėje matote informaciją apie tai, kaip įvairiomis europinėmis priemonėmis yra naudojamasi. Šioje srityje auditorumai, kai kurias iš jų jau paminėjo. Ypač norėčiau susitikti apie eutrofikaciją. Didžiausia problema čia kelia e, žemės ūkis. Nuo 14 iki 20 metų jau esame numatę ir taikome griežtesnius kriterijus ir reikalavimus kaimo plėtros. Diskutuosime dėl naujos BŽP, dėl naujos anglos politikos ir svarstysime įvairius pasiūlymus, taigi mūsų numatytos priemonės atliks čia svarbu vaidmenį. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra miesto e, vandens nuotekų valymo direktyva. Čia skime, kadangi e, audito rūmai paskelbė savo ataskaitą, mes paskelbsime taip pat ir įgyvendinimo ataskaitą. Ir turiu pasakyti, kad didžioji dalis Baltijos regionų S valstybių narių, įskaitant ir tas, kurių e, per e, busimas, busimasis savaitės bus surinktos viešosios konsultacijos, tai bus pirmasis žingsnis siekiant įsiaiškinti, ar ši direktyva atitinka dabarties poreikius, tai buvo tikrai naudinga priemonė, tačiau labai daug klausimų, dėl mes labai atidžiai stengiamės viską įvertinti, peržiūrėti tam, kad ši priemonė būtų veiksminga. Iš tiesų, tas, ta peržiūra bus mažiau formalinė, institucinė, tačiau tikrai yra labai svarbi. Mes taip pat bendravavome su EBPO komisijai reikia uh, rūpinti ateityje. Dar uh, noriu pažymėti du dvi sisteminės priemonės, kurios yra labai svarbios, tai yra vandens pagrindų direktyva, kuris, kurioje siūlomas visapriepintis požiūris, tvarkant vandens išteklius, taip pat upių baseino valdymo. Tikimės, kad atlikus atitinkamą siūlomą priemonių įvertinimą mes turėsime daug geresnės galimybės įvertinti, ar valstybės narės atsižvelgia į rekomendacijas susijusias su konkrečiais tiksliniais veiksmais ir e, lėšų taupimu. Taip pat e, pagrindinius e, aspektus ir grėsmės, kurios kyla jūrų aplinkai. Tikiuosi, kad uh, iki vasaros paskelbsime, galėsime paskelbti atitinkamas išvadas. Taigi turime iš tiesų e, nemažą rinkinį. Minėjo kelis e, esminius momentus, aš nenorėčiau dabar minėti skaičių, tačiau turėtume nepamiršti, kad e, <clears throat> atitinkamai skirta finansinė parama, pavyzdžiui, vandens kokybei tačiau taip pat ir sveikatos apsaugai daro rimtą svarbų poveikį. Dar e, keli pastebėjimai prieš e, pristatant kolegų Helkom atliktą darbą. Noriu pasakyti, kad e, paskata prieš šios direktyvos nuostatų įgyvendinimą, taigi tai yra dar viena sudėdamoji tos dėlionės dalis, kaip jau anksčiau buvo minėta. ES valstybės narės, ne vienintelės besiribojančios su Baltijos jūra, be jų dar yra taip pat ir Rusija, todėl čia labai svarbu bendras Rusijos regionuose aplinkosauginiai iššūkiai yra daug didesni nei Rusijos kaimininių šalių, dėl tų priežasčių Helkom, kur yra tarptautinė organizacija, e, yra labai svarbi institucija, matote vėliavos šalių, kurios priklauso šią organizaciją, buvo įkurta 1900 e, buvo dvi Vokietijos ir e, Sovietų sąjunga, kurią dabar pakeitė e, atskiros šalis. Tačiau šios organizacijos narės vienijo bendras tikslas apsaugoti, matydami, kad galime pasiekti bendrą sutarimą apie tai, kad reikia dėti daugiau pastangų, e, siekiant greičiau gyvendinti užsibrieštus tikslus ir tie tikslai ateičiai turi būti patvirtinti pakankamai plataus užmojo. Taigi, kokį vaidmenį atlieka. E, taip pat e, organizacija siūlo politinius sprendimus, aplinkosauginius sprendimus, po mūsų organizacijos stogų susitinka tiek politikai, tiek mokslininkai ir kalbant apie vykdomų darbų kokybę, turiu pasakyti, kad įgyvendinamųjų galių mūsų organizacija neturi tokių kaip valstybės narės tuo metu kai gyvendina e, patvirtintus teisės aktus arba tokių galių kaip komisija taip pat neturi. Dar vienas svarbus aspektas, kurį verta pažymėti. E, Tam tikra darbų programa, e, kurioje išdėstyti aiškus tikslai ir prilyginame šią programą ES teisės aktams, patvirtinome ją artimiausiam dešimtmečiu, kalbant apie eutrofikaciją. Esu tikras, kad kolegos užterštumo mažinimo tikslus, nustatydama didžiausias verti, ribinės vertės e, taršos. E, nekalbėsiu apie atskirus tikslus, tačiau mes esame pasireng, pasirinkę tam tikrą kontroliuojantį požiūrį, tai nustatę tam tikras ribinės vertės ir tikslus, tačiau vis dar uh, bandome praktiškai išsiaiškinti, kaip geriausiai e, šios tikslus yra pasiekti ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomas. Čia yra pakankamai gera žinia, tai yra naujausi duomenys, kurių dar auditorumai neturėjo. Mes įtraukėme du papildomus metus į E, stebėsimus laikotarpį ir matome, kad fosforas sumažėjo patekimas į Baltijos jūrą 24 procentais ir azoto 22 procentais nuo 95 iki 14 metų. Ir e, turiu pasakyti, kad tai yra tas pats laikotarpis, per kurį e, Baltijos regiono didžiosios daugumos šalių bendras nacionalinis produktas e, didėjo, taigi sumažinti taršą buvo galima net ir atsižvelgiant į tai, kad ekonomika augo. Dar vienas labai svarbus klausimas ir norėčiau užbėgti už akių kolegams, kurie kalbės vėliau ir galės pateikti atitinkamų mokslinių duomenų, tačiau vertinant iš politinės perspektyvos mes matome, kad atitinkamos priemonės yra įgyvendinamos. Akivaizdu, kad galbūt jos nėra viso priepiančios ir pakankamos, tačiau taip pat turime pripažinti, kad užtruko šiek tiek ilgiau, kuomet iki uh, to laiko, kai uh, kai kurios priemonės e, pradėjo uh, duoti vaisių. Čia taip pat mes negalime vertinti eutrofikacijos poveikio vien tik tai atskirai, turime e, vertinti taip pat ir, pavyzdžiui, šiltėjantį klimatą ir eutrofikacijos poveikis kylant uh, E, vandens temperatūrai taip pat didėja. Taigi e, dar reikia pasakyti, kad Baltijos veiks, e, jūros veiksmų planas nėra dar visapuškai gyvenintas, dar liko tačiau keli metai. Kiek gyvenimo pabaigos, taigi galiu teikti, kad ta stiklinė yra veikiau pusiau pilna, nei pusiau tuščia. Čia šioje skaidrėje matote vienas spalva yra pažymėti tie veiksmai, kurie įgyveninti pilnai, geltona spalva, kurie yra beveik įgyveninti, na ir raudona spalva yra pažymėti veiksmai, kurie dar nėra baigti įgyvendinti. E, apačioje e, vaizdas šiek tiek liūdnesnis, liūdnesnis tai yra padėtis e, valstybėse, narėse ir jų įsipareigojimų vykdymas. Ir čia galime daryti išvadą, kad viena vertus mes, mes, mes susitarėme dėl eutrofikacijos tikslų. Gera žinia yra ta, kad uh, nei vienas iš bendrųjų veiksmų ir priemonių nebuvo baigtas, tačiau e, tos priemonės, kurios buvo numatytos valstybių narių mastu, yra beveik negyvendintos. Tai yra labai svarbu. Svarbus, reikia aiškiai pasakyti, kad tie, tos paprasčiausios ir pigiausios priemonės šiuo metu yra beveik visos e, pritaikytos ir įgyvenintos. Dabar pasiekime tokį etapą, kuomet reikės atskiriams priemonėms daugiau išlaidų. Kai kurios pavyzdžius galiu palimo srityje patirti reikalavimai yra beveik įgyvendinti. E, tačiau dabar e, diskusijos jau persikėlė į techninių ekspertų lygmenį, prieš tai viskas vyko politinėme, e, politiniu lygmeniu, su sąnaudų ir rezultatų tarpusavio santykių įgyvendinant bendrasis priemonės ir atskirą. Helkom atliko atitinkamą įvertinimą ir e, pagal jų program, prognozes e, per metus dėl eutrofikacijos, taigi e, čia mes pirmiausia turime minėję aplink, po, poveikį aplinkosaugai, situacija čia tikrai negerėja. Pabaigai noriu ingai ir kuo mažesnėmis sąnaudomis reaguoti į šį kilantį ir išliekantį iššūkį ir nepamiršti taip pat Stengiamės įvertinti, kas buvo pasiekta ir ko nesugebėjome pasiekti ir kodėl. Ir mes tiesiog turėtume pasistengti, nebekartoti nu, tų pačių klaidų, kai bus gyvendinama nauja daugiametė finansinė. Iš tikrųjų, nepaisant to, kad kai kas gal ir patobulėjo nuo 2014 metų, vis tiek akivaizdu, kad e, pagal turimus, turimas direktyvas turėjome e, sugebėti kažkaip e, laikomasi visų reikalavimų. Labai sunku yra žmonėms Dvi tos direktyvos buvo patvirtintos 91 metais, viena 2000 metais ir ketvirtoji 2008 metais. Ir tikrai. Aš pati tave, save taip pat įtraukiau į kalbėti sąrašą. Dėkuoju už labai įdomius pasisakymus. Turiu klausimą komisijos adresu. Šalis. Kaip yra dar su Rusija? E, koks taršos kiekis patenka į Baltijos jūrą iš Rusijos ir Baltarusijos, nes neprimtina, kad valstybės narės ES bando sumažinti patenkančių Baltijos jūros ir Baltarusijos, nes neprimtina, kad valstybės narės ES bando sumažinti patenkančių Baltijos jūrą maistinių medžiagų kiekį, o kaiminės šalis to nieko, nieko nedaro. Taigi, ar žinoma, žinomi taršos mastai iš šių dviejų šalių? Antras, ar man iškėlė klausimą, man kila tas pats klausimas dėl Lenkijos. Dėl kokių priežasčių Lenkijoje taikomas priemonės ir beje, ten e, buvo pastatyta daug įrenginių, kodėl tai nedavė rezultatų. Ar nepakako tų priemonių, ar jos pradėtos taikyti vėlai patenkančių maistinių medžiagų. Taigi pirmiausia žodis auditorumams, o po to komisijai. Ar atvirkščiai? Labai dėkoju iš tikrųjų klausimą, uždavėte labai sudėtingą, bet e, man moku atlyginimą už tai, kad aš sugebėčiau tokius klausimus atsakyti. Taigi, uh, Gerbiamojo ponė pirmkė, aš atsakysiu pirmiausiai pasku, jūsų paskutinį e, klausimą, e, nes į kitus e, atsakys gal kiti kolegos. Atvirai pasakysiu, užtruktų labai ilgai tam, kad galima būtų neutralizuoti anksčiau įvykusios taršos poveikį. Ir 90 9 procentai visos Baltijos jūros teritorijos e, susiduria vienai per kitaip su eutrofikacija. Kokia yra? Iš tikrųjų, tai taip pat yra jūra, kurioje vykdoma labai intensyviai ekonominė veikla, e, šalia kurios gyvena labai daug žmonių. Ir būtent todėl ir susiklosti tokia situacija. Čia nieko negaliu slėpti, situacija sudėtinga, bet kartu mes matome, kad ir per Helkomą, ir per jūrų direktyvą. Mes bandome kažką pakeisti, nes e, tam tikri regionai gali būti ekonomiškai, tapti ekonomiškai nebesne. Tai toks būtų bendras atsakymas jūsų klausimą. Toliau atsakydamas į klausimą, kodėl mes visuomet turim uh, E, vis kapstytis po savo praeitį. Turiu pasakyti, kad taip, mes vienaip ir kitaip turime išnagrinėti visas ataskaitas. Bet, e, kaip ir mes jau e, sakėme 2016 metais, Reikia atsižvelgti į tai, kad visos institucijos kartu veikia taisyklės ir jūs minėjote, pažiūrėjau, finansavimo taisyklės ir kaimo plėtros aš e, suprantu, kad e, mes e, atsižvelgiame ir beje apie tai dažnai kalbame tarpusavėje į tai, kad reikia labai gerai vertinti visus turimus duomenis. Mes bandome suprasti, kiek, ta, kokia yra taršais faktais. Ir nežinau, ar turiu tą sakyti ar ne, bet čia kalba eina apie žmogaus ekonominės veiklos, gan intensyvios veiklos poveikį. Ir aš manau, kad čia reikia tikrai labai gerai pagalvoti, ar mes ką galime. Mes finansuojame teigiamą veiklą, nekenksmingą veiklą, mažiname neigiamus, tai yra taršą keliančios veiklos finansavimą. Ir da, situacija yra geresnė šiandien ne, nei buvo prieš 15 metų. Ir, pavyzdžiui, pažvelgsime į e, da, miestų nuotikų vandens valymo direktyvą, pamatysite, kad a, e, pažanga, kuri buvo didesnė nei valstybėse narėse, senose valstybėse narėse. Bet tam, kad ta pažanga būtų padaryta, mums reikėjo tikrai labai aktyviai investuoti, kuriant tam tikrą infrastruktūrą. Ir mes bandome labai gerai suprasti ne tik kokių rezultatų ir kaip mes galime siekti, bet ir taip pat uh, uh, kokį fiska, finansinį poveikį mes galime turėti. Lūktelkit, aš e, turiu kai ką patikrinti. Patiktos klausimus. Tai būtų gerai, jeigu mes galėtume patikslinti turimą informaciją ir gal po to raštu jums galėtume atsakyti tą klausimą. Gerai, prašau. Dėkoju. Ačiū, jeigu patekimai į Baltijos jūrą iš karto teigiamo to sumažinimo poveikio nepamatysime dėl, e, dėl pačioje jūroje vykstančių. Na, dabar jau kai kuriuose da, e, miesto nuotikų va, e, valymo įrenginiuose laiko to teigiamą poveikį, aš tą galiu Jums pasakyti iš Suomijos perspektyvos. Ir, uh, gali taip jas apibrėžti. Bet antra vertus, toks požiūris gali kaip tik sutrukdyti mus e, pas, iš tų dalykų, kurį dar reikėtų tobulinti. I, I... E, Lenkija sukūrė tą, tokį e, pagrindų planą skirtą nuotekų atliekų valymui ir ten yra numatyta, numatytas visose šalyse buvo pagerintas, pagerinta valdymo sistema. Labai labai pasistengti ir kartais centra, veikiant centralizuotai tų rezultatų galima pasiekti greičiau ir geriau. Taip pat uh, uh, Baltijos jūra yra judriausia ir Rusija viršijo tas viršutinės e, da, e, ribas. Da, įvertinti padėtį ir atsižvaldami ir, ir su baseiną, nes e, atsižvelgti. Jeigu egzistuoja statistiniai duomenys pagal valstybės narės ir kiek iš jų uh, maisto medžiagų patenka iš kiekvienos Baltijos jūrų, būtume už tos statistinius duomenys. Dėkingi antroji mūsų programos dalis profesorius Humagas. Stolmo universitetas, mėly komiteto nariai, manęs paprašė pristatyti jums e, informaciją apie būtinybę mažinti e, eutrofikaciją Baltijos jūros regione. Taigi pateiksiu jums e, tą informaciją, kurią turi mokslininkai, teikdami savo konsultacijas Helkom organizacijai dėl Baltijos jūros eutrofikacijos. Taip pat e, e, pakalbėsiu apie tai, kaip, kokio reikėtų finansavimo ir kaip mūsų nuomonė finansavimas veikia e, ir papasakosiu apie tai, kokią finansinę paramą gavome moksliniams tyrimams eutrofikacijos srityje, taip pat pristatysiu svarbiausius rezultatus. Pakankamai trumpai pristatysiu mokslininkus sukauptas žinias dėl eutrofikacijos priežasčių ir ar pakrančių vandenis daro nu, atitinkamą įtaką trofikacijai Baltijos jūroje ir kokios yra pagrindinės, iš, pagrindinės problemos iššūkiai, pristatysiu išvadas Stokholmo universiteto Baltijos jūros centre. Mes atliekame savo mokslinius tyrimus, taip pat e, viešųjų ryšių srityje pakankamai aktyviai dirbame ir e, po mūsų sparnu yra įsikūręs e, taip pat ir vadinamasis Baltijos tinklo institutas, mes atliekame virus mokslinius skaičiavimus apie tai, e, kokiu kiekiu reikia sumažinti maisto medžiagų patekimą į Baltijos jūrą iš kiekvienos šalies, siekiant aplinkosauginių tikslų užsibrėžti ir manau, kad tai yra tikrai puikus pavyzdys to, kaip e, mokslininkai gali bendrabiauti tarpusavyje, įtraukiant vietos regioninės organizacijas. Pirmą kartą e, buvo atsižvelgta ir įgyvendinti į mokslininkų rekomendacijas ir jos buvo e, paverstos atitinkamais politiniais sprendimais. E, manau, kad galima Baltijos jūros strategiją palyginti su Jodosios jūros, Viduržėmio jūros ir kitomis panašiomis strategijomis. Taip pat pakalbėsiu apie viešuosius ryšius. Čia mes turime vadinamąją Baltic Eye darbo grupės, kuri bendrabiauja su E, žurnalistais, e, informacijos kleidėjais, politikais, e, sprendžiame ir viešiname informaciją susijusią su eutrofikacija, kitokio pobūdžio tarša, biologinės įvairos išsaugojimu. Mes taip pat rengiame tam tikrus politinės informacijos savadus, kai kurios iš jų Mes esame sinešę ir čia kartu su savimi iš šią salę galite susipažinti su jų turiniu. Taip pat galime iš interneto bei tų mūsų e, informacinių leidinių gauti atitinkamos informacijos apie tai, kokiu priemonių galima imtis, reikia imtis, siekiant mažinti Baltijos jūros eutrofikaciją Kaip minėjau, e, eutrofikacija daugiausiai e, sukelia iš e, sausumos į jūrą patenkantis fosforas ir azotas ir dėl jo smarkiai suveši dumblių augimas Baltijos jūroje. Baltijos jūros trūkumas Palyginti su kitomis jūromis, pavyzdžiui, Šiaurės jūra yra tai, kad vanduo joje pasikeičia per 30 metų, tuo tarpu Šiaurės jūra vanduo pasikeičia per 2 mėnesius. E, tai reiškia, kad e, e, šviežio vandens į Baltijos jūrą patenka labai nedaug ir dėl to daugelį e, Baltijos jūros e, vietų ir ta teritorija didesnė nei visa Danija. E, trūksta degonės ir apskritai ten nėra, nėra įmanoma jokia gyvybės forma. Žuvų nėra, jokios kitos gyvybės formų nėra ir ta teritorija per pastaruosius šimtą metų smarkiai padidėjo. Taigi mes kartu su komisija uh, per vadinamąjį Baltijos jūros veiksmų planą mes esame nusistatę atitinkamus tikslus, kurie yra išdėstyti šioje skaidrėje. Pirmiausiai mes siekiame švaresnio vandens, švares vanduo, reiškia geresnės aplinkosauginės sąlygas, mažiau e, dumblių ir geresnė aplinkosauginė e, situacija. Mes pasitelkė vairius modelius e, nustatėme tikslus atskiroms šalims, siekiant sumažinti maisto medžiagų patekimą į Baltijos jūrą. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad Baltijos jūra labai uždara, jūrų sistema daug uždaresnė nei kitos. Dar noriu paminėti vienamai bonus projektą, kurį pradėjo Europos parlamentas ir e, vadovų taryba pagal 185 statės Europos Sąjungos veikimo straipsnį. Nežinau, ką reiškia čia visi šitie sutrumpinimai, tačiau noriu pasakyti, kad 50 procentų visų lėšų skiria Europos Sąjunga ir kita pusė valstybės narės yra numatytas kaip 100 milijonų eurų moksliniams tyrimams Baltijos jūroje. Ir mano kolegos bonus sekretariate į Helsinkį puikiai atlieka savo darbą, jie patikė man šios skaičius iš viso 21,4 milijonai eurų buvo išleista, 305 milijonai eurų per 10 metų buvo išleista moksliniams tyrimams Baltijos jūroje, 8 šalis dalyvauja, taip pat Rusija. Ir mes su Rusija tikrai ir jos mokslininkais puikiai bendradarbiavame, nes kartais yra sudėtinga įtraukti mūsų vykdomus projektus, nes ES neskiria e, Rusijai finansavimą, tačiau labai svarbu, kad Rusija dalyvautų taip pat ir mokslinio požiūriu. Gyvendinant šios projektus, e, šiek tiek pristatysiu rezultatus. E, jie buvo pristatyti ir anksčiau. Geltonas spalva čia nepažymėta uh, dirbama žemė Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje, Baltijos šalise. Šiaurinėje dalyje žemės ūkio veikla nėra tokia intensyvi. E, mažiau nei 10 procentų teritorijų yra dirbama žemė, e, Vokietijoje, Lenkijoje, Baltijos šalise yra 60 procentų dirbama žemės, taigi pagrindinė e, tarša, pagrindiniai maisto pagrindinės maisto medžiagos, patenkančios į Baltijos jūrą, patenka iš pietinės dalies. Nemažai jau buvo nuveikta, kad būtų galima sumažinti jų kiekį, tačiau dabar reikia pasakyti, kodėl karalius yra nuogas, dėl struktūrinių problemų čia matote e, srautus maisto medžiagų patekimo. Ką mes išmokome per pastarus metus azoto ir e, fosforo milijonai tonų e, patenka e, į e, tas taršos kanalus kaip e, trašos maisto medžiagos arba pašarai. Taigi vien tik tai auginant galvijus 60 procentų taršos yra sukeliama ir kol mes būsime ir toliau, e, neįspręsime šios problemos, tol neįspręsime ir eutrofikacijos problemos. E, vien dėl to e, Baltijos jūra patenka tris kartus daugiau srūtų iš galvijų nei iš žmonių. Todėl jei kitoje vietoje, tai kilo labai daug problemų, nes dėl srūtų nežinome, kur uh, jas dėti. Tai kas vyko po to, kai <clears throat> e, nuo 70-mečio 10 kartų padidėjo e, toje teritorijoje yra tokių e, galvijų fermų, kuriuose auginama 60 tūkstančių keulių ir e, e, tos galvijų fermos srūtų e, pagaminamas kiekis atitinka 300 tūkstančių gyventojų ir tūks, 300 tūkstančių e, gaminti įvairias e, granulės, kuris būtų galima naudoti šildymui, e, tačiau Šios technologijos pakankamai bragiai kainuoja, reikia strateginių sprendimų. Pavyzdžiui, Danijoje situacija yra e, tokia, kad, tačiau čia matote pažymėtus e, tam tikrus taškus, kuriuose ta problema ir toliau e, išlieka. Ir Danijoje ta informacija yra surinkta jau mokslinė, kitose šalise jos nėra, taigi čia dar reikia mokslinio tyrimų taip pat pakrančių sutvarkant. Tačiau ir e, tose vandens telkiniuose yra daug dumblių e, bei e, įvairių e, mydijų, e, kitokių. Tokia E, kiekvieni, e, kiek, turbūt visi matėte e, tą vandens žydėjimo paveikslą Baltijos jūroje, kuris matomas kiek, kiekvienais metais. Okti, kad tie dumbliai taip pat yra ir maistas žuvims, pavyzdžiui, silkiams, ir tai galėtų paskatinti jų populiacijos didėjimą Baltijos jūroje. <clears throat> Tik dar kartą pakartosiu, ką kalbėjau anksčiau. Baltijos jūra vanduo pasikeičia per 30 glūdį. E, ir pastebėjome, kad e, maistinių medžiagų patekimas iš <clears throat> upių sumažėjo, tačiau vis tik tai Baltijos jūroje jų kiekis mažėja dar pakankamai. Jūs kuriuose, pavyzdžiui, Lenkijos regionuose yra didžiausia tarša į maistų medžiagų patekimas Baltijos jūroje, Silezijoje ar pakrantės regione. Ir e, kol kas mes neturime parengę pakankamai dinamiškų modelių, kad galėtume taikyti <clears throat> atskiras priemas. Puikiai žinome, kad dėl nuotokį, kiek laiko turėtų užtrukti jeigu sumažintume srautų patekimą Baltijos jūrą, <clears throat> kol situacija pagerės. E, taigi, kaip minėjau, reikia e, taikyti įvairias priemonės, apie kurias minėjau anksčiau, pagal vandens pagrindų direktyvą, taip pat įvairias e, mano, kad vandens žydėjimo mastai turėtų padidėti, taip pat turėtume nepamiršti ir įvairių nuosėdų ir uh, anglės e, poveikį e, ir juose susikaupusio anglės dioksido. Sekretariatas jau patikė tinkamus pasiūlymus. Aš manau, kad galiu kalbėti mokslininkų bendruomenės vardu, kuriai šis pasiūlymas tikrai būtų priimtinas, jeigu ES ir valstybės narės ir toliau taikytų tą bendrą finansavimo modelį, kuris yra tikrai labai naudingas ir vykdomas bendru sutarimu. Prieš e, metų politiką ne vienas mokslininkas į mane nesikreipė ir nepasakė, kad turiu naujų mokslinių žinių ir norėčiau jomis, su jomis pasidalinti. Tai manau, kad tas teiginys daug ką pasako, reikia keisti situaciją. Dėkoju, jums pavyko padėti mums suprasti, apie ką eina kalba. Na, dabar iš karto paklausiu, kad uh, jų, Baltijos jūra nu, išseks. Ne, tai yra jūra, ji neišseks, bet panašiai kaip režento ponas Korbininginas iš Suomijos aplinkosaugos instituto. Prašau. Dėkoju, ponės ir ponai, savo pristatymę. Pirmiausia, pateiks bendrą eutrifikacijos apžvalgą. Na, po to e, pakalbėsiu apie ilgalaikės tendencijas, e, apie atnešamą taršą, o taip pat pristatysiu įvairias e, jau taikytas priemonės, nušviesiu, kokius jos davė rezultatų, kokie įrodymai rodo kad priemonės duoda naudos. Kartais mokslininkai nesutarė, tačiau aš vis dėlto sutariu su kolega, kuris čia prieš mane pasisakė, jūsų pristatymas buvo geras. Jau minėta, jog Baltijos jūra iš tikrųjų eutrifikuota, taip visai neseniai paviešintas eutrifikacijos padėties pranešimas. Na ir taip, ir taip, Na ir kaip matote, šiame žemėlapė tai yra tik tais e, Suomijos vandenis, tačiau padėtis ganėtinai panaši visoje Baltijos jūroje ir raudonas spalva reiškia, kad nepasiekta gera aplinkosauginė padėtis. Kokį metodą naudojame? Jis apima įvairius rodiklius, taigi galbūt, jeigu pažvelgsime į rodiklius, padėtis bus kitokia. Pavyzdžiui, čia mes turime vadinamą e, betninkinę fauną e, Suomės vandense. Žolės palva reiškia, kad visai nebloga padėtis. Taigi, tai yra vienas iš tokių e, kraštutinių. Uh, eutrifikacijos pranešimų. Kitas dalykas tai yra e, fitoplanktonas, chlorofilas, tai padėtis šiuo požiūriu nėra gera. Taigi štai tokia, matote, yra padėtis, o visi kiti rodikliai yra kažkur per vidurį. Na, jau minėta, kad ilgai užtrunka, kol e, situacija pagerės. Na ir buvo minėta, kad yra susikaupę daug maistinių medžiagų Baltijos jūros dugne. Na ir pirmiausia, pakalbėsime apie tai, kas skatina eutrofikaciją. Čia kairėje pusėje matote e, azoto mažinimą, e, rodiklis, o iš kairėje pusėje fosforo mažinimo rodiklis įvairiose Baltijos jūros regiono vietose. Kuo didesnis simbolis, tuo didesnis mažėjimas. Ir, pavyzdžiui, dešinėje matote, kad e, Suomijos įlanko labai didelis simbolis, 50 procentų sumažinta fosforo patekimas nuo praeito šimtmečio dešimtmečio pabaigos iki dabar. Taigi, na, tai sakykime, lyginant su padėtimi, kokia buvo prieš 12-14 metų, taip pat matote, kad beveik vis me jūros baseinė mažėjo fosfato išskyrus Rygos įlanką, jį pažymėta rusvas spalva. Toliau matote ilgesnius laikotarpius virš šimto metų ir kaip atrodė situacija su patenkančiomis maistinės medžiamis, matote, kokia buvo padėtis penktam, šeštam, septintam e, dešimtmetį, toliau buvo patvirtintos Helkom rekomendacijos, ES e, direktyvas, matote, kad gerokai sumažėjo patenkančių medžiagų kiekis, tačiau tikslai dar negyvendinti, kaip jau buvo pinėta ir anksčiau. Čia matote vieną iš gerų pavyzdžių, kuris paaiškina, uh, kodėl e, Suomijos įlankoje taip pavyko sumažinti patenkantį fosforą. Tai yra susijęs su tuo, kad 2000 e, metų pradžioje pradėjo veikti Sankt Petersburgo vandens valymo renginiai ir to pasakoje gerokai sumažėjo į Suomijos įlanką patenkančių fosfatų kiekį. Tačiau tai nėra vienintelis veiksnys. Na, kitas dalykas tai yra e, nuotekų apmokestinimas, taršos apmokestinimas. Taip, e, tarkim, su atliekomis į vandenis, į jūras patenka fosforas, kuris galiausiai patenka į Baltijos jūrą. Na, na ir. Taigi, e, e, Taigi buvo įvertinta, kiek e, fosforo patenka į Suomijos įlanką. Na ir e, vieno projekto dėka pavyko e, ko ne šimtą kartų sumažinti fosforo prietaką. Na, jeigu pažvelgsime visą Baltijos jūrą, tai E, tai biologiškai prieinamas fosforas bus sumažintas 20 procentų. Tarkim, mm, štai tokių rezultatų galima pasiekti, net jeigu yra e, sunaikinamas vienas šaltinis. Bet aišku, yra dar didelis situacijos gerimo potencialas. Na, taip, yra du būdai, kaip mažinti prietaką. Uh, Pirmiausia, tai yra fosfogipso mm, šaltiniai Lenkijoje ir patenkančio fosforo koncentracija yra labai didelė. Taip pat ir e, jūros baseine yra nuotekų, dėl kurių patenka fosforas į Baltijos jūrą. Ir pavyzdžiui, Rusijos šiaurės vakaruose e, yra mažų miestų, kurio vandentvarka yra labai prasta, prastai tvarkomos nuotekos ir čia, aišku, gerokai galima pagerinti e, situaciją. Išsislaidė taršos šaltiniai, kelia didesnių problemų, e, tarša į jūrą patenka daugiausia upėmis ir čia reikėtų sutelkti mūsų pastangas. Čia matote dauguvos E, jūros nuotrauka, ji patenka į Rygos įlanką ir kaip, kaip valstybės, taigi reikėtų suelgti į upių baseinų valymą. Vis dėlto, mūsų, kai kalbame apie, apie na ir pavyzdžiui, e, šlappievės, e, taip pat tokias amortizacinės, buferinės zonas, nepakankamų mokslinio tyrimas šioje srityje. Na ir vienintelis ma, apčiuopiamas efektas tai yra, tarkim, yra techninių priemonių, kurios leistų mažinti jūros taršą. Ir matote, kiek kainuotų, jeigu norime, e, paštai yra medžiaga gaminama kalcio pagrindu, ji labai reaktyvi ir ją galbūt galima būtų panaudoti purškiant tokias e, medžiagas, naudojant kitokį apdarojimą, 60-30 procentų sumažinama fosforo tarša, o kaž mm, istorinės technologijas. Čia dešinėje pusėje matote e, jūros reginę, tačiau man kyla klausimas, ar tikrai galime pasikliauti šią strategiją, kuri grindžiama labai pasenusi, jau naudoja Norvegija. Apibendrindant, pateiks labai paprastas išvadas. Daugiausia pasieksime, e, jeigu susitelma kelia e, išplėstiniai taršos šaltiniai, e, ypač kai tarša patenka jūra upėmis. Taip pat nepamirškime, kad pernelyg e, intensyvus trašų naudojimas du, duoda, sukelia dėjo išeiti, nes turi kitų įsipareigojimų, todėl aš turėjau perimti pirmininkavimą ir dabar turėsiu pat... Jau, jūsų patiktą informaciją aš norėčiau kreiptis į abu pranešėjus, pono Humborgą ir pono Korpineną. Uh, su štai tokiu klausimu. Ar gal net reglamentus. Kokius tris dalykus jūs pasiūlytumėt? Aš žinau, kad turėtume kontroliuoti. Na kągi, aš nesu žemės ūkio specialistas, bet aš manau, kad jūs pagal antrąjį ramstį struktūrinės problemos grūdų e, sektoriuje tuomet galima būtų gal problemą ir spręsti. Ne, ne e, jo pavertimas granulėmis, jo transportavimas. Ir mes žinome, kad mėšlą, pavyzdžiui, galima šiandien tre, laukams trešti, galima būtų numatyti tam tikras subsidijas. Ir trečias dalykas, aš manau, kad dar galima būtų iš jų Dėkoju, ponė Korpinen. Gal jūs norėtumėt ką nors pridurti? Sunku būtų ką nors pridurti prie to, e, kas jau buvo pasakyta. Aš galiu tik tai pakartoti tai, ką jau sakiau apie tai, kad visos valstybės narės da, e, uh, ir Suomijoje, ir Švedijoje mes dar galėtume daug ką padaryti tam, kad gerintume padėtį ir, pažiūrėjau, Suomijoje, Švedijoje galėtume nuotekas geriau valyti. Bet kaip jūs ir matėte iš mano parodytų skaidrių, žemės ūkio sektorius, kuris daugiausia prisideda prie trašos, nėra. Uh, vienodo o, intensyvumo visur aplink Baltijos jūrą. Ir aš manau, kad šią mes gal galėtume ką nors padaryti. Dar vieną norėčiau. 20 procentų mėšlo būtų pakartotinai naudojama žemės ūkio sektoriuje. Uh, mes beveik visą apimtimi galėtume. Be abejo, tai reiškia, kad ūkininkas turės įvertinti ekonominę situaciją. Ir mes nenorime ūkininkų kaltinti. Akivaizdu, kad juos reikia paremti, gauti labiau geriau subalansuotų būdų. Gauti labiau geriau subalansuotų būdų. Šios problemos sprendimo ar trūksta tam tikrų taisyklių, ar viskas susiję tik tai su apie e, nitratus gruntinėse vandenise ir už juos dabar įmamas mokestis, nes jeigu e, e, mes dabar turime tokią situaciją, kuomet vienose regionuose yra auginami galvijai, o kit trašus ir šiuo metu labai brangiai kainuoja srutas pervežinėti tokius, tokiais tolimais atstumais, ten, kur auginamas grūdinės kultūros, todėl lengviau jas išleisti į gruntinius vandenis, taip jos patenka į Baltijos jūrą. Ačiū, pane pirmininkė. Nereikia e, stebėtis dėl to, kad jeigu leidžiame veikti e, Kartais važiuojant per tam tikras teritorijas, kur auginamos keulės, mes e, galime pagalvoti, kad čia veikia kažkoks senas e, e, sena chemijos gamykla, kuri neturi jokių oro valymo įrenginių. Ir manau, kad pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikia aiškiai suvokti, kokia yra situacija su galvininkystė ir laukininkystė. Aplink Baltijos jūrą kuomet e, laukininkystėje yra naudojama labai daug sintetinių. E, ir e, reikia taip pat kelti klausimą apie tai, kaip veikia vandens valymo įrenginiai miestuose valymo renginiai, e, tačiau vietinės reikšmės mažesni, e, vietinės e, reikš, reikšmės mažesnės nuotekų sistemos, kuomet nuotekos patenka grūtis vanės dėl to, kad paprasčiausiai yra suirę vamzdynai, kurie jas nukreipęs metais lankėsi Kaliningrado regione Tuo metu dar galioja partnerystės sustarimas su Rusija, kuris dabar yra nustojęs galioti ir nemažai ES pinigų buvo skiriama Kaliningrado regionui ir Rusija mums už tai buvo iš tiesų dviečių nuotekos nefiltruotos nepatektų į Baltijos jūrą. Ir Rusija yra svarbi regiono valstybė, tačiau kontaktų su ja praktiškai nebeliko šioje srityje. Tai yra didžiulis e, trūkumas mano vertinimu. Turiu pasakyti, kad 2009-aisiais pirmą kartą aš damas pavyzdžių kitiems e, makro regionams, e, sprendžiančio regiono problemas. Taigi problemos yra žinomas, eutrofikacija viena vertus ir antra vertus laivybos sudaroma didžiulė žala e, su priekrančių valstybės. Tačiau iš tiesų tas patvirtintas modelis e, turime dabar konstatuoti ir liko tik teorinis, nes e, sėkmingai būtų buvę galima gyveninti tik tuo atveju, jeigu viso šio makroregiono valdy ir nemaža dalis Baltijos regiono valstybių gavo taip pat ir atitinkamai gauna atitinkamą sąjungos politikos paramą, tačiau dėja, išskyrus kelias konferencijas, nieko daugiau ypatingo nebuvo padaryta. E, visi ketina ir veikia tik pavieniui. Dar viena tema yra <clears throat> nes trūksta bendro sutarimo e, įgyvendinant e, atitinkamas priemonės. Manau, kad tos makropriemonės tikrai gali būti veiksmingos tik tuo atveju, jeigu visos e, regionų norima jas panaudoti. Aš manau, kad savaime e, suprantamas dalykas yra tas, kad tikrai nenorime laukti dar dešimties metų, kol monitorisim e, dabar kalbės VVF vardu. There we go. Good afternoon, everyone. And... Labadiena visiems ir dėkoju už tai, kad jūs mane pakvietėte į šį labai, šį labai įdomų seminarą. Labai įdomu buvo klausytis ir uh, prieš mane kalbėjusių kolegų ir aš manau, kad aš paminėsiu ko gero panašius dalykus, apie kuriuos jau kalbėjo kolegos. Taigi, daug nedelsdama norėčiau jums pasakyti, kad aš atstovauju uh, pasaulio laukinės gamtos. Uh, fondo Baltijos Eko Region programai. Nuo 10-20 pradžios mes turime kelias regioninės programas ir mes turime savo biurus Baltijos, taš, variose Baltijos jūros šalyse ir taip pat St. Peterburgė. Mes rūpinamės ta, ne tik tuo, kad būtų jūros Baltijos jūra gerai valdoma, bet kad ir būtų saugoma jūros aplinka. Mes puikiai suprantame, kad ekosistema yra nepaprastai sudėtinga, nepaisant to, kad gal pats eismas ir nėra labai toks sudėtingas. Bet e, mes matome, kad viskas, kas įteka Baltijos jūrą, ar tai būtų e, nuotekos, e, tai kas patenka jūra nu, iš. Įteka upėmis ar patenka per gruntinės vandenės ar per žuvininkystę veikia Baltijos jūros vandens būklę. Tai aš noriu pabrėžti, kad viskas tarpusavį yra susiję ir kad žmogaus veikla tikrai labai smarkiai veikia Baltijos jūros būklę. Ir mes matome, kad e, Baltijos jūros baseinas yra keturis kartus didesnės nei pati Baltijos jūra. Ir ta, e, iš tikrųjų eutrofikacija yra labai sudėtinga, labai aktuali problema ir mes turime ieškoti būdų sumažinti įvairiausių medžiagų patekimą į Baltijos jūrą. Uh, Jau šiandien buvo pasakyta, kad eutrofikacija yra aktualiausia šiuo metu problema ir kad prie jos labai prisideda žemės ūkis. Ir tai yra skaidrė, kurioje parodyta nuotrauka kurioje labai gerai matosi, kaip atrodo žydinti jūra. Ir Paprastai bakterijos, kurios minta to, ta, tais dumbliais, nusėda dugne ir taip susidaro tikrai jau tokios negyvos zonos. Ir čia jūs matote menkę, menkė yra labai svarbi, ekonominė prasme, da, o, o, žuvis, bet situacija dabar yra tikrai pasiekusi kritinį lygį. Paprastai e, menkės spalva yra tokia kaip to peleko šonė, kurį matote. E, bet čia jūs matote, kad e, žuvis yra kur kas šviesesnė ir tai yra to, to o, nepakankamo degonies kiekio poveikis. Taigi tai kalba eina tikrai apie labai rimtą problemą. Mūsų fond, D tai yra įsitvirtinusi tradicija. Mes rengėme tam tikras lenteles, pagal o, o, kurias galima įvertinti, kaip įvairios Baltijos jūros regiono valstybės įgyvendina veiksmų planus. Uh, Regėme tas lentelės nuo 2007 metų, tam, kad galima būtų įvertinti pažangą siekiant nustatytus tikslus. Ir taip pat da, vertiname, kaip yra pasiekiami kiti da, tikslai, pavyzdžiui, da, kaip laivybos sektorius prisideda prie mūsų tikslų. Kovo mėnesį mes paskelbėme paskutinį tokį leidinį, kuriame patiktos tos lentelės. Ir mes matome kad dar reikia daug ką padaryti, kad Baltijos jūros veiksmų planas būtų geriau gyventinamas ir geriau koordinuojami veiksmai. Bet kolegos apie tai jau kalbėjo. Manau, kad labai svarbu turėti organizacijas, kurios kalbėtų apie visas šias problemas uh, už Helkom ribų ir kad būtų aišku, ta, ką daro konkrečios valstybės narės ir kokią pažangą jos yra pasiekusios. Taip pat labai svarbu yra parodėte, kad jūsų tikslai gali būti labai ambicingi ir labai gražus, bet, bet jeigu jūs nieko nedarot, kad jie būtų pasiekti, tuomet jie tik tai ir išliks popierėje. Taigi mes turime keturias veiklos sritis ir čia jūs matote bendrą rezultatą ir matote, kad visos šalės nesugebėjo pasiekti Baltijos e, jūros veiksmų plano tikslų o ir jos pasiekti reikėtų iki 2021 metų. Ir visos šalis šiuo metu vėluoja. Ir kadangi kalbame apie eutrofikaciją, čia jūs matote, kad tam tikrose šalyse situacija yra šiek tiek geresnė ir komisija jau paminėjo, kad Danija rodo pavyzdį kitoms šalims, bet Švedija ir Suomija taip pat gerai darbuojasi, bet yra kitų šalių, kur iš tikrųjų rodikliai yra labai prasti. Negaliu dabar jums parodyti skaidrės su visomis eutrofikacijai mažinti skirtomis priemonėmis, bet aš galiu e, jums pateikti e, pilną ataskaitos e, versiją. Galiu tik tai pasakyti, kad mes suskirstime viską į tris kategorijas. Pirmiausia, tai buvo maistinių medžiagų mažinimo programos, nacionalinės programos ir mes matome, kad ne viena šalis išskyrus Daniją nepasiekė tų programų tikslų. Toliau miestų nuotekų valymas. Čia mes matome, kad vėlgi pažanga yra nepakankama ir po to žemės ūkio sektoriaus sukeliama taršą maistinėmis medžiagomis. Čia taip pat daug ką reikia padaryti. Ir mes turėtume nustatyti labai konkrečius standartus maistinėms medžiagoms. Taip pat mes turime geriau e, reikalauti, kad būtų apskaitomos maistinės medžiagos patenkančios į Baltijos jūrą ir kad apskritai būtų tobulinami e, ūkininkavimo metodai. Žemės ūkio sektorius iš tikrųjų yra labai svarbus sektorius, kuriame reikia dar daug ką padaryti. Lygiai taip pat kaip ir e, nuotekų valymo e, sektoriuje. Ir aš manau, kad iš esmės mes galime patvirtinti tai, ką sakė audito rūmų atstovė. Nieko naujo. Mane šokiravo šie rezultatai, aš tikiuosi, kad ir jūs jie šokiravo ir aš galiu tik tai paklausti, kodėl taip yra ir jūs beje jau teiravotės komisijos, kodėlgi taip yra. 177 veiksmai yra numatyti Baltijos jūros veiksmų plane. Iš tų veiksmų da, da, įgyvendinimo terminas suėjo 103 e, priemonėm. Ir da, e, dar pusę tų priemonių reikia įgyvendinti. Ir man atrodo, kad iš dalies tokia situacija susidarė dėl to, kad e, čia, čia kalba eina apie savanoriškus susirinkimus, su, savanoriškus įsipareigojimus. Ir jau buvo minėta e, ir tai, kad e, kai kuriuose ES reglamentuose nurodyti standartai yra žemesni nei Helkomo nustatyti standartai. Ir be to, man atrodo, kad dubliuojamos yra kartais ataskaitos. Ir e, Helkomui galima galbūt padėti, nes akivaizdu, kad net ir turėdami labai ambicingus veiksmų planus, valstybės nacionalinių ligminių neįgyvendina savo įsipareigojimų. Man atrodo, kad buvo kalbėta ir apie tai, ką rodo šį skaidrį. Moksliniai tyrimai aiškiai rodo, kad dirbtinės trašos ir mėšlas Ir tai, kas patenka į, kad, kas būna puškiame laikuose, pusė bent jau tų medžiagų patenka į gruntą ir aš manau, kad dar daug ką reikia padaryti, nepaisant to, kad kai kas gal jau ir buvo padaryta. Taigi reikia galvoti apie veiksmingumą, uh, Žinome, kad ES dabar labai rūpi žiedinė ekonomika ir aš manau, kad dar daug ką galima tikrai būtų patoblinti žemės ūkio sektoriuje, e, siekiant užtikrinti, kad ir ūkininkų reikėtų jau pirkti mažiau trašų ir tam, kad apskritai mūsų žemės ūkio, ūkio sektorius būtų šio laikiškesnis. Be to, man atrodo, kad kai kas jau minėjo žemės ūkio priemonės ir mes nuo 10-mečio jau gyvendiname tam tikras priemonės ir mūsų tie projektai tikrai pasiteisino, kad tos priemonės nėra sudėtime ir konkursą, tai yra Baltijos jūros regiono ūkininko apdovanojimas ir Markus Eurola ir Minesaki Eurola laimėjo tą apdovanojimą praeitais metais ir jie iš tikrųjų da, uh, E, galėtų rodyti pavyzdį kitiems, e, kaip ir šie žmonės tą įrodo. Ir jie nelaukia, kol bus pakeista politika. Ir jie tikrai da, e, daro daugiau, nei yra reikalaujama pagal galiojančius įsipareigojimus. E, tikrai, jie galėtų būti tam tikrais tokios praktikos ambasadoriais, tačiau dėja e, būtų geriau naudojamos maistinės medžiagos. Taigi gyvendiname daugybę įvairiausių įdomių projektų. De, Ir aš galiu tik tai pakartoti tai, ką sakė kolegos, kad kol kas mūsų pastangų nepakanka, kad galėtume apsaugoti Baltijos jūrą. Ir dar yra viena svarbi problema. E, tai kad ir mes turime ir nitratų direktyvą, ir e, e, nuotekų valymo direktyvą, ir be abejo, jas taip pat gal galima būtų tobulinti, bet aš manau, kad iš tikrųjų didžiausia problema yra žemės ūkis. Ir čia reikėtų dėti daugiausia pastangų. Aš noriu parodyti Jums tas, šitą skaidrę biudžetą. Ir dešinėje Jūs matote, kad žalia, žalios spalvos stulpeliai tai yra šviesiai žalios spalvos, tai yra tiesioginės išmokos. Ir mes manome, kad tiesioginės išmokos yra reikalingos ir jos turi būti, būti užsaugotos BŽUP, e, nes jos įgyvenimo, apie kurias mes šiandien kalbėjome. Ir aš manau, kad mes matome, kad tiesioginiai mokėjimai, iš, tiesioginės išmokos nebus mažinamos ir todėl neišnyks ir tiesioginės problemos. Mes manome, kad ties, tos išmokos turi būti mokamos. Pavyzdžiui, Švedijoje mes matome, kad kad e, vandens pagrindų direktyvos priemonės įgyvendinamos yra įgyvendinant žemės ūkio politikos programas o kaimo plėtros programuose tik tai 30 procentų skirtų lėšų privalo panagrinėti, kaip galima būtų derinti įvairias politikos priemonės tam, kad galima būtų sumažinti taš, um, taršos maistinėmis medžiagomis poveikį. Mes užsakėme mokslinį tyrimą, da, jį atlieka keli mokslininkai ir to tyrimo rezultatai rodo, kad jei mes galėsime užtikrinti geresnė aplink, geresnės aplinkosaugos priemonės. Reikės pakeisti tas tiesioginės išmokos, jos dabar yra per nelik tokios nesistemingos, reikėtų, kad jos būtų labiau tikslinė, tikslinės. Ir Reikėtų taip pat ir taip pat mums e, reikia užtikrinti išmokas tiems ūkininkams, kurie ūkininkauja zonose, kur yra labai didelės gamtinės vertės teritorijos. Ir ūkininkai turėtų prisimti jiems tenkačią atsakomybę už, už biologinės Ir matome, kad ūkininkai patys savo norų nesisakys dirbtinių trašų. E, jos reikėtų skatinti e, tai daryti. Ir apibendrindama, baigdama, norėčiau pasakyti kelis žodžius apie, kad įvairios taikomos priemonės būtų geriau suderintos. Reikėtų taip pat taip pakoreguoti tas priemonės, kad uh, būtų keičiamas žemės ūkis tinkama linkme, reikia tikslingiau skirtyti lėšas. Ir taip pat gal galima būtų numatyti tam tikras. Ir reikia, kad e, taikomos priemonės būtų kuo veiksmingesnės. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Dėkoju. Vėl teko gilintis į BŽP šiandieną, nuskambėjo vienas ir kitas pasiūlymas, kaip e, tobulintis e, pietinės Baltijos jūros dalies programos. Prašau. Labadiena, ponės ir ponai. Aš atstovauju Interreg programai e, skirtai pietiniai Baltijos jūros daliai, tačiau šiandieną kalbėsiu apie keletą Interreg programų. Uh, E, mano pristatymas buvo koordinuojamas ir su kitomis programomis, buvo atsižvelgta į jų srities sukauptą patirtį, tačiau galbūt tai nėra oficiali pozicija. Prašau tai atsižvelgti. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kas yra Interreg, kaip veikia ši programa ir kaip ji prisideda prie kovos su eutrafikacija. Pateiksiu ir keletų šios rytyje vykdomų projektų pavyzdžių, o taip pat nužviesiu ir program, problemas bei galimybę tobulinti padėtį. Kasgi yra Interreg programa? Bendrai tariant, Interreg programos yra vykdomos tam, kad būtų uh, E, sprendžiamas panašios e, problemos, kurios pasitaiko įvairiose valstybės narėse ir pavienių jų išspręsti nepavyksta. Taigi mintis yra pasikeisti žinimis, e, skleisti naujus sprendimus, bendradarbiauti. Na, iš esmės Interreg programų dėka yra finansuojami baziniai tyrimai. Tai reiškia, kad reikia praktinių sprendimų, yra uh, E, išbandomi bandomųjų projektų pavydalu nauji sprendimai ar technologijos, tačiau tai nereiškia, kad pagal šias programas vykdomas investicijos infra infrastruktūra. Dėl šio ypatumo, šio ypatumo e, Interreg programų rezultatai neturi tiesioginio poveikio. Interreg programos gali būti skirstamas į transnacionalinės ir tarpvalstybinės. Tas transnacionalinės programos apima į kelias šalis, o tarpvalstybinės programos apima tik tais pasienio regionus. Iš esmės tos programos viena kitą papildo ir neretai uh, transnacionalinės programos apima e, valstybinės institucijas, kaip kad ministerijas ir regioninės institucijas, o tarp valstybinio pobūdžio programos dažniausiai įtraukia vietos regioninio lygio institucijas. Svarbu tai, kad programos apima įvairias rydis, pavyzdžiui, verslo prietra, MVI, mokymą, švietimą, transporto, o taip pat ir aplinkosauginis aspektas. Paprastai e, pagal programas e, strateginius primis priima priežiūros e, komitetai, ku, e, kuriuose atstovaujami regionai. Tai reiškia, jie prima sprendimus dėl pagal programas teikimo finansavimo. Baltijos regione yra daugiau nei 12 programų, interreg programų. Kaip matote žemėlapyje, yra septynios jūrų programos, dvi transnacionalinės ir dvi, penkios tarpvalstybinės programos. Na ir uh, Tik tais trijose programuose aiškiai susitelkime į kovą su eutrifikacija. E, eutrofik... Ir matote, šios programos taikomas visame Baltijos jūros regione. Mėlyna spalva pažymėta pietinė Baltijos jūros dalis, ją atstovauju, o žalia pažymėta centrinė Baltijos jūros regiono dalis. Šiandien buvo paminėta uh, kad e, buvo nuo 7 iki 13 metų skirta apie 14 milijonų eurus kovai su e, eutrofikacija. Na ir TEREK programos skiriama tik labai nedidelė šio finansavimo dalis, tačiau ši lentelė rodo, jog e, šioms trim programams skirtoms eutrofikacija jau nuo 7 metų buvo skirtas nuo e, ketvirčio iki pusės e, viso finansavimo, kuris yra skiriamas aplinkosauginiams mm, projektams. Taigi per visus dešimt metų buvo įvykdyta 43 projektai, E, kurių bendra vertė yra apie 60 milijonų. Šie projektai buvo vykdomi gal tas tris programas. Taigi kaip e, tarpusavėje dera direkt projektai Baltijos jūros regione. Mm, šioms trims programoms buvo skiriama apie 90 procentų viso kovai su trafikacija skirto finansavimo, lyginant su nacionaliniu finansavimu, tai yra tik nedidelė dalis. Uh, Tačiau, e, kai kalba eina apie tarp valstybinio pobūdžio programas, toks finansavimas yra tikrai nemenkas. Kaip jau minėjau, šių projektų užduotis yra išbandyti naujus sprendimus vietos lygių mm, ir tai yra tarp valstybinio pobūdžio projektai. Dabar apie pačius projektus pateiksiu jų pavyzdžių. Na, dauguma projektų skirti dviem dalykams. Arba e, jų dėka siekime užkirsti kelią, kad maistinės medžiagos nepatektų į gruntinį vandenį ir jūrą, arba jų dėka siekime pašalinti maistinės medžiagas iš užterštų vietovių. Šioje nuotraukoje matote projekto pavyzdį ir jis skirtas e, nuotekų valymui bandoma spręsti labai specifinę problemą. Tai yra, kad per nuotekas vaistai patenka į jūras. Taigi tikslas yra sukurti atitinkamus įrenginius ir išbandyti juos, bandant pasiaiškinti, kurie užtikrina didžiausią naudą. Tai yra vienas iš pavyzdinių projektų e, pagal Baltijos jūros strategiją. Tas projektas tebesitėsi. Šio projekto nepristatysiu, bet šis projektas pavadintas gyvosios lagūnos, Life Lagoons. Tikslas yra šalinti maistinės medžiagas iš jūros. E, jo poveikis yra ribotas vietos lygio Tačiau šio projekto dėka bandoma išbandyti priemonės, kuriomis šalinamos maistinės medžiagos ir, pavyzdžiui, kūrimos plūduriuojančios e, salelės apsodintos augalais, kurio, kurie e, šalina teršalus iš vandens. Kitas įdomus pavyzdys tai yra platforma, kurios dėka yra jungiamos e, maisto medžiagų šalimo šaltiniai su um, privačiais e, finansuotais, taigi savotiškai vyksta mainai tarp um, e, maisto medžiagų šalimo technologijų ir finansavimo Interreg Central Baltic projektas kitas projektas. Tai yra projektas, kurio tikslas yra spręsti taršą atsirandančią iš išslaidytų šaltinių. Šis projektas e, yra gan plataus masto, jo dėka e, E, pavyko apveikti e, apie 70 pavyzdinių ūkių 7 Baltijos jūros regiono šaltise. Projekto metu buvo išbandytas aplinkai palankios priemonės, kurių tikslas buvo sumažinti maistinių medžiagų nutekėjimus. Iš viso dalyvavo apie 2,5 tūkstančių ūkių. Na, o kai kalbame apie problemas ir galimybės e, jas spręsti, tai pirmiausia pakalbėsiu apie teisinį pagrindą. Na ir e, Interreg programų kontekste daugiausiai problemų kelia valstybės pagalba. Na ir e, Taip, dėl valstybės pagalbos e, kart kai kurie svarbus veikiai nusprendžia nedalyvauti projektuose, nes e, valstybės pagalba siemas su e, tam tikrais administraciniais reikalavimais. Na ir kai pagalvosite apie mastus, tai faktiškai neapsimoka tiems subjektams dalyvauti Interreg programuose. Taigi e, daugelis Interreg programų operatorių e, sutinka, kad jeigu nebūtų teikiama valstybinė pagalba, tai e, būtų didesnis privataus sektoriaus dalyvavimas projektuose, būtų daugiau bandomų projektų. Bet to kita problema yra tai, kad egzistuoja kelios e, Interreg programos, kai kurios iš jų skirtos kovai su eutrofikacija. Vis dėlto dar ganėtinai menkas bendradarbiavimas vykdant tas tarp valstybinio pobūdžio programas. Mes bandome tobulinti padėtį, tačiau trūksta sąlyčio tarp tarptautinio finansavimo ir įprastinio finansavimo. Aš manau, kad e, galima būtų pagerinti teisinį pagrindą tam, kad būtų šalinama šikliutis. Než... Na, tai, kad nemenkas programų skaičius egzistuoja, tai savaime nėra blogai. Tačiau, e, tarkim, jeigu programa yra regioninio pobūdžio, tai regionas jaučiasi labiau atsakingas už programos įgyvendimą. Jau kalbėjau apie e, politinį pagrindą ir e, jį galima būtų geriau integruoti į teisinį pagrindą, nors manau, kad šios rytį jau neblogai padirbėjome. Pavyzdžiui, nemaža mūsų finansuojamų E, projektų dalis gauna finansavimą ir pagal ES Baltijos jūros strategiją ar finansavimą pagal kitas politikos rytis. Dar šiek tiek apie supapras, supaprastimą, finansavimo tvarkos supaprastimą, šios diskusijos tebesitėse. Nesigilinsiu į šią temą. Uh, neišsiplėsiu, bet manau, kad labai padėtų, jeigu e, būtų supaprastintos finansavimo taisyklės, tai pritrauktų privačius subjektus bei viešus subjektus. Na, kalbant apie programų tobulinimą, tai yra povai, e, poveikio išsisklaidimas. Tai yra vidinė problema, nes kai nu, baigėsi projekto finansavimas, kažkaip pamirštami rezultatai. Taigi aš manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skibliama. Pavyzdžiui, užtikrinant bendradarbiavimą tarp programų. Vienas iš tokių pavyzdžių yra štai koks. Tai yra e, Baltijos jūros reginėje gyvendinta iniciatyva, tai yra vadinamoji projektų platforma, finansavimo skaltinių, iš Interreg ir kitų šaltinių. Ir šių projektų, šie projektai savotiškai apjungiami tarpusavį, taip užtikrinamas tinkamesnis finansavimo panaudojimas. E, yra rengiama geroji praktika, išbandama įvairias. Na ir e, e, jau buvo kreiptasi į Baltijos jūros valstybės dėl š... buvo raginama dalyvauti šioje projektų Konkrečių klausimų trečiai mūsų e, renginio dalį neturiu, galbūt norėčiau trumpai pakomentuoti ir paklausti ponios Torison. ypač e, BŽUP srityje. Žinome, iki šiol e, kol kas galime teikti, kad e, kalbant apie mokėjimus pagal pirmą komisiją, apie tai jau kalba keliarius metus ir aš labai dėmiai klausiausi jūsų išryškinti jūsų rekomendacijas, tačiau jis buvo pakankamai aiškios ir daugiau klausimų. Šią temą neturiu, galbūt kiti nariai turėtų įnešti savo indėlį, jeigu turėtų tokias galimybės, ar teisingai jūs supratau, ar kokius projektus turite omenyje, jeigu norite nustatyti, kalbant apie valstybės pagalbą, tai kuomet vertintume projektų apimtis. Dažniausiai jų Kodėl e, valstybės pagalbos taisyklės e, užkerta kelią šių projektų gyvendinimui, nes labai didelė biurokratinė našta gula ant mažesnių institucijų vykdančių vairius projektus pečių ir jos paprasčiausiai nenori įsitraukti į projektų vykdymą. Ar teisingai supratau visų klausimų? su skaidrė parašyta atsisakyti valstybės pagalbos mažesniems projektų vykdytams. Aš supratau iš jūsų, kad e, jūs ribinės vertės e, nu, matote, manote, kad tie plačiajuošio interneto plėtros įgyvendinimo projektuose, o savivaldybės vienos nenori to daryti. Aš norėjau tik pasitikslinti, ką jūs turėjote omenyje. Ir kolega Celeris dar nori paklausti. Jos negalima skirti vadovaujantis valstybės e, paramos skirimo taisyklėmis. Taisyklės e, ir negalima vykdyti atitinkamų investicijų siekiant pagerinti skirimo parama privačiam verslui. Valstybės parama. Ir tai yra nulatinė tema, svarstant regionų politikos klausimus, pavyzdžiui, statant vandenvalos įrenginius ir siekiant e, išlaikyti švarų vietos E, nes paramą galima gauti tik tai vandenvos renginiams, tačiau e, nuotekų sistemai e, to, kad vamzdynai yra tokie pasenę, kad jau jais nuotekos negali patekti. Į už ją padėkoti ir joje dar kartą atsiskleidė europinių paramos lėšų skirimo sudėtingumas. Egzistuoja sąsajos aiškios tarp paramos žemės ūkiui, regionų plėtrai ir aplinkosaugai. Pastarosius metus nekreipimas dėmesys buvo e, taip pat ir į gamtos dėsnius. Jūsų šiandien pristatytas pavyzdys tai dar kartą patvirtina. Dar vieną pavyzdį jums galiu pateikti, ponė pirmininkė. Mano savivaldybėje ir vietoj e, <clears throat> to, kad e, kitomis priemonėmis sustabdytų vandens erozijos kurvas, išsiliejo į e, tvenkinį. Ir po to reikėjo tą tvenkinį valyti nes nebuvo skiriama pakankamai lėšų e, e, konkrečiam e, tinkamam projektams sprendžiant. Ir nereikia kalbėti vien apie tai, kad tik tai tam tikroje jūroje žuvis. Pone Kaniečkai, galėtumėte paaiškinti, kalbant apie valstybės pagalbą, kuri buvo minima toje skaidrėje, Aš norėjau pasakyti tik tuo, kad pagal Interreg programą teikiama parama yra pernelyg e, mažos apimties. Interreg įvairiose pasitarimuose nuolat buvo kalbama apie tai ir yra kalbama kad mūsų Interreg projektai yra pernelyg e, mas, e, iškaipytų situaciją rinkoje. Todėl e, jų atžvilgiu turėtų būti taikomas taisyklės susijusios su aiškinimas žodis e, apibendrinti diskusijas suteikiamas pranešėjai. Ačiū visiems. Prieš apibendrinamas mūsų diskusijas dar kartą noriu padėkoti mūsų prelektams. Šios dienos seminare supratau štai šios dalykus mums ir toliau ir mažinimui ponas Hombart labai aiškiai pasakė ir atkreipė dėmesį į dramatišką nesumbal jūrą. Taip pat e, daug išmokome griežtesnį reglamento nuostatų vykdymą ir jo kontrolę. Kalbant apie bežių apie ateitį, turime sąlygas ir jas apibrėžia pakankamai griežtas reglamentas ir jo nuostatos. Tikrai daug įdomių minčių šiandien išgirdome. Indėlį į bendras pastangas, ypač turintuminė, kad joms skirima tikrai nemažai ES paramos lėšų, sąjungos politikos kontekste. Panaudojimo lėšų efektyvumui Ir ypač noriu paraginti biudžeto kontrolės komitetą toliau laikytis pakankamai dar aiškesnius, grįžtesnius klausimus e, kompetitingoms institucijoms. Dar kartą noriu visiems padėkoti. Diskusijas, manau, tęsime, palaikysime. Naro, dar noriu priminti komisijai, kad iš tiesų būtų neblogai gauti raštu iš jūsų informaciją apie tai. Laikomų teisinio tvarumo reikalavimų. Ir galiausiai valstybė, Europos komisija kartu su valstybės narėmis turėtų užtikrinti, kad Mūsų šešėlinis pranešys, ponė Lavėlė, paprašė manęs pasisakyti jos vardu ir padaryti pranešimą. Pone Pirinkė, audito rūmų atstovai, bendri kolegos. Ji norėtų padėkoti audito rūmams už labai nuodugnę teigimą ataskaitą ir džiugu, kad pasiekta gerų rezultatų, kaip suplanuota. Kaip MPLA projektų dalis, tikslas yra padidinti užimtumą, padidinti e, darbo našumą. Na ir kadangi, kai KOMT komitetas ją paskyrė šias pareigas, jie pradėjo iš karto kreipti dėmesį į e, klaidas. Ji prašo audito, dėkoja auditorums už nustatytas klaidas ir ji prašo rekomenduoti veiksmus remiantis praeities pamokomis. Tai galioja ne vien tik tais auditorumams, bet ir komisijai. Ji tikisi, kad tai e, leis mums labiau sustelkti į rezultatus išdirbi ir kad iš tikrųjų bus investuojama tik tais į produktyvius projektus, kurie turės ilgalaikį poveikį. Remintis specialią ataskaitą paremta informacija, jį ypatingai prašo atkreipti dėmesį į pritinę vertę, skiriant europinį finansavimą. Na ir pavyzdžiui, 13 projektų, iš tų minėtų projektų, nebūtų buvę atlikti be e, europinio finansavimo, o 8 būtų buvę įgyvendinti, nebūtų buvę įgyvendinti net su europinio finansavimo. Taigi, būsimoje daugiametėje finansavimo programoje reikėtų skirti daugiau dėmesio šiems aspektams ir džiaugiasi mūsų bendratarbiavimu su jumis. Regionų komiteto e, direktorato komisija savo ruoštų labai teigiamai vertina specialią auditorumo ataskaitą skirtą esparmai produktyviams investicijoms į įmonės. Ši ataskaita paremia mūsų pastangas e, siekiant užtikrinti e, rezultatais pagristą kultūrą. Na ir ataskaita nurodyta, kad, produk, kad pagerėjo bendros sąlygos produktyviams investicijoms įmonėse šiuo laikotarpiu lyginant su ankstesniu programavimo laikotarpiu. Komisija sutinka, kad vis dėlto reikia tolimesnių veiksmų tam, kad būtų užtikrintas tvarumas per šį programavimo laikotarpį, o taip pat ir per kitą programavimo laikotarpį remintis jau naujų teisinių pagrindų. Komisija nuolatos stengiasi užtikrinti, kad ES finansavimas būtų tvarus, tai darėme per uh, bendrą strateginį planavimo metodą, taip pat vadovaujantis gyvenimo logiką per lydinčias priemonės, o taip pat buvo e, taikomas tokias priemonės, kaip kad pavyzdžiui ex ante e, projektų vertinimas, siekiant užtikrinti jų finansinį tinkamumą, taip pat, e, taip pat susitelkiant į rezultatų rodiklius, taip pat nustatyti nauji raginim, e, reikalavimai valstybėms narims atlikti iš ankstinį projektų vertinimą, o taip pat e, labai svarbus sistemingas ekspost vertinimas. Taip pat e, komisija primena, jog valstybės narės privalo užtikrinti rezultatų tvasumą, e, pateikiant e, atrinktus projektų, parenkant tinkamus projektų atrankos kriterijus. Dar pakomentuosiu pačią ataskaitą ir rekomendacijas. Mes žinome, kad auditų rūmų ataskaitoje e, nurodyta, jog visiems projektams galioja e, atitinkami reikalavimai, vis dėlto e, projektai kartais peržengia reglamente nustatytus laikotarpius, kartais nesulaikoma tokių laikotarpių reikalavimų, tai susiję su tuo, jog nepakankamai skirime dėmesio E, tvarumui, tai to nedaro projektų vadovybė, o kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, poveikį daro ir išorės veiksniai, kaip kad pasikeitusi ekonominė situacija ir tai e, kartais neigiamai atsiliepia kai kurių projektų e, tvarumui. E, audito rūmos yra penkios rekomendacijos e, projektų e, operatoriams ir trys komisijų. Komisija sutinka su visomis trimis rekomendacijomis dėl rezultatų sklaida, e, tvarumu, taip pat eksport vertinimu po to, kai jau bus pasigėjus pasibaigęs laikotarpis, kuri, per kurį gali būti taikomos korektinės priemonės. Tai galiu tik tais pakartoti, jog mes įsipareigojame skirti ypatingą dėmesį tam, kaip valstybės narės siekia užtikrinti, kad būtų užtikrintas tiesioginių rezultatų ir išdirbio tvarumas laikotarpyje po 20 metų. Taip pat E, komisija įsipareigoja užtikrinti, kad ekspos vertinime tvarumui būtų skirimas ypatingas dėmesys. Na, o taip pat e, m, į tai atsižvelgsime primdami sprendimus dėl intervencijų po ekspost vertimo. Na, o trečia, pasirūpinsime, kad e, bus griežtai laikomasi 71 straipsnio nuostatų, tai yra, kad komisija atliks taisimus kai nesilaikoma e, teisės aktuose įtvirtinto tvarumo reikalavimo arba tai daroma netinkamai. E, čia, ponė Balkur, dar norėtumėte dar sėki pasisakyti, tai labai trumpai. Ši ataskaita, manau, puikiai rodo, jog mums itin rūs institucija ir dabar jau jūsų nuožiūroje nuspręsti, kaip pagerinti tobulės. Mes ataskaitą nurodėme, jog dėl reguliavimo pagrindo 14-20 e, metų laikotarpiu tobulinta padėtis lygnant su ankstesniu laikotarpiu. Vis dėlto, pakinga institucija, esate atsakingi už tai, kad būtų pagerintas reguliavimo pagrindas. Ir ši ataskaita kaip tik ir yra ta priemonė, kuri jums leis patobulinti padėtį per kitą programavimo laikotarpį. Aišku, reikalai esant, mielai sugrįžti svarbus tiek mums, tiek jums, tiek ir komisijai dėkoju. Pone pirmininkė, na, išklausius visko, kas čia nuskambėjo, manau, kad tikrai verta grįžti prie šio klausimo ir turėtume, mano laikotarpį ir pranešime tai bus sukonkretinti sugritinta. Dėkoju, baigime 13 darbo tvarkės punktų aptarimą, 14 punktas, kaimo plėtra, pranešė yra ponia Karin Kadinbach, o pon, auditorumų pran, narys yra ponas Figueredo. Prašau žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jums leidus aš norėčiau kai ką pasakyti prieš perėdamas prie prezentacijos. Aš norėčiau pasakyti, kad vėlgi mes čia kalbėsime apie BŽUP ir apie tam tikrus dalykus, apie kuriuos jau kalbėjome šį rytą, tai yra apie supaprastinimą ir didesnį dėmesį rezultatams. Čia kalba eina apie auditorumo atliktą specialiąją ataskaitą. Atlikome audito keliose valstybėse narėse ir siekėme įsiaiškinti, kaip yra naudojami nauji išlaidų, supaprastinti išlaidų apmokėjimo būdai. Jums tikriausiai yra žinoma, kad uh, tradiciniai kaimo plėtros e, paramos e, būdai yra tokie. Paprastai yra kompensuojamos jau patirtos išlaidos. Ir auditorumai praeitėje nekartą yra sakę, kad tokie tradiciniai išlaidų kompensavimo būdai e, sudaro gerą terpę ir sąlygas klaidoms. Ir todėl mes tikėjomės, Ir buvo, visuomet buvome įsitikinę, kad įkainius, vienkartinės išmokas ir fiksuotasias išmokas. Da, tie nauji išlaidų apmokėjimo būdai buvo naudingi, naudos. Išnegrime įvairias kaimo plėtros priemonės ir nustatėme, kad na, ta, tuos mes atlikome auditą, mes padarėme išvadą, kad, kad supaprastinti išlaidų dalis ir kad nebuvo nepakankamas dėmesys skiriamas rezultatams. Dabar pažiūrėkime iš tikrųjų, kaip tie supaprastinti išlaidų, tie da, uh, išlaidų išmokėjimo paraiškas pagal paprastesnę sistemą ir taip pat institucijos Ir komisaram būdai turėjo padėti mums sumažinti kaimo plėtros projektų e, sąnaudas. Tai mes įsiaiškinome, kad da, da, tai yra įmanoma, kad tenks sumažinti projektų sąnaudų, e, projektams skirtas e, išlaidas. Ir aš manau, kad dar daug ką galima būtų padaryti, tam, kad paskatintume valstybės narės ir jų institucijas dažniau naudoti šiuos supaprastinti, kad egzistuoja tokia didelė paramos gavėjų ir priemonių įvairovė, kad tas supaprastintas priemonės naudoti ne visuomet yra lengva. Bet daug mokėjimo metodai nebuvo susiję su e, rezultatais gal jie paveikia išdirbės, bet ne rezultatus, rezultatus. Ir baigdamas aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į mūsų pirmą rekomendaciją. Tai yra tai, kad mes rekomenduojame, kad Europos komisija atnaujintų supaprastintų išlaidų mokėjimo gal būdų metodus ir apskaičiavimą ir taip pat komisija turėtų paaiškinti, kokį vaidmenį vaidina sertifikavimo uh, E, įstaigos ir kokios kontrolės sistemos taikomos. Trečia e, rekomendacija. Mes rekomenduojame, kad komisija e, supapra, supaprastintų ir paskatintų tinkamą šių supaprastintų išlaidų kompensavimo būdų naudojimą ir jie yra naudingi abiems grupėms. tvarka tampa paprastesnė tiek e, administravimo institucijoms, tiek e, galutiniams paramos gavėjams. Ir į laikotarpį supaprastinto, supaprastos išlaidų tvarkos naudojimo reikėjo parengti specifinę metodiką tam, kad ta supaprastinta jau vykdydami auditą, mes pastebėjome, kad net ir atsižvelgiant į tai, kad tų pastangų proceso pradžia reikia, prireikia daugiau, proceso pabaigoje nauji sprendimai ir nauja tvarka yra paprastesnė taip pat ir administruojančioms vietų būti ir toliau plėtojami kaimo plėtros srityje, vadovaujantis kitomis ES politikos sritimis, pavyzdžiui, sanglaudos politika, toks būdas, manau, yra tinkamiausias. Antroji rekomendacija, jūs minėjote, kad e, šios e, supaprastintos e, mokėjimų tvarkos koncepcijos pagrindinė ašis yra naujoji metodologija, nes būtent metodologija ir grindžiamas yra finansinės paramos tikslumas. Taigi ta metodologija turi būti pakankamai tvirta ir atspari. Būtent todėl sustiprinti šio privalome užtikrinti, kad metodika, kuria yra grindžiamas galutinis sprendimas, yra parengta tinkamai. Nežinau, ar e, visiškai atsakiau jūsų klausimą, tačiau būtent dėl šios priežasties mes tą rekomendaciją ir parengėme. Galbūt aš neteisingai supratau. Aš, man kilo nerima, pateikėte ponui Lūšiavui, e, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovui komisijai suteiksiu žodį, prašau.